Ok, buongiorno a tutti, diamo inizio. Labas rytas visi, pradėsim. Mūsų laukia ilgas balsavimas ap, dėl gyvūnų sveikatos, pranešėja yra vicepirmininkė Marit Paulsen, mes turim patvirtinti projektą, pateikta beveik 800 pakeitimų ir dar aplinkosaugos ir žuvininkystės komitetas pateikė dar papildomų pakeitimų. Taigi turim dar 300 papildomų pakeitimų, tai mūsų tikrai laukia ilgas balsavimas, tačiau daug jau yra nuveikta. Turi, balsuosim dėl daug konsoliduotų pakeitimų. Taigi iš viso teks balsuoti maždaug 420 kartų. Marit, ar norėtumėt ką nors pasakyti prieš balsuojant, ar reikia iškart pradėti balsuoti? Ačiū pirmininkė. Aš e, noriu paprašyti, kad visi pagalvotumėt ir nepamirštumėt, koks sudėtingas šis teisės aktas yra. Mes e, savaičių savaitės, mėnesių mėnesius dėrėjomės ir pasiekėm susitarimą tarp skirtingų partijų apie pagrindinės e, gairės, pagrindinės pozicijas. Vadinasi, kad dabar mes visi jau kaip ir susitarėme dėl daugumos detalių. Tačiau e, turime vis tik bals, dabar balsuoti ir aš paprašyčiau, kad jūs visi paremtumėt kompromisus ir balsavimus už pakeitimų grupės. Kaip jau sakiau, tai yra pagrindiniai principai Ir e, tai yra politinis sprendimas ir mes turime suprasti, kad e, perduosime labai svarbę žinią ekspertams. Ačiū. Marit, e, allora iniciamo. Čia... Dėkoju, Marit, taigi ir pradėsime. jeigu įmanoma, tai balsuosime keldami rankas, tai jeigu kils abejonių, tai pasitikrinsim elektroniškai. Taigi dabar prašau įdėti balsavimo korteles ir pasiruošti balsavimui. Ar visi jau pasiruošę, išskyrus, aišku, Elizabet? Nagi, pradėsim. Pirmas pakeitimas pranešė, kas už prieš susilaikė priimta. 67 Vojcekovskio pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 68 už, prieš susilaikė atmesta. 65 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 149 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 150 ar jūsų ar kiti, kas už prieš susilaikė priimta. Antras žuvininkystės komitetas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dėl 151, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, manau. Ar turim patikrinti? Tikriname elektroniškai dėl 151 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi, tuomet pereikim prie žuvininkystės trečio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, manau, atmesta, patikrinkim, dėl trečio balsavimas pradedamas. Atmesta, akivaizdu. Dėl 152 elektroniškai taip pat balsuojam. Balsavimas baigtas. Priimta. Dar vienas elektroninis balsavimas, 153, balsavimas pradėtas, baigtas, priimta. 154 pakeitimas, dar vienas elektroninis balsavimas. Pradedam. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar grupinis balsavimas dėl A bloko. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68 NV pakeitimas už prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. 68 pakeitimas, balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Priimta. Pereinam prie 69 NV pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 157 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 70 NV pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pereinam prie 159 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. B grupė, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 71 N2 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 72 už, prieš susilaikė atmesta. 160. Ne. Perinam prie C bloko. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar pereikim prie penkto žuvininkystės pakeitimo. Už prieš susilaikė priimta. 165. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šimtas septyniasdešimt pirmas ajuso kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 75 envi pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 177 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 76 Envikas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dėl 178 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Mano. 78 Envi pakeitimas kas už kas prieš susilaikė atmesta. 179 Liučeva, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 181 Alves, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 182 simptomo, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Bet galim patikrinti elektroniškai. 182 pakeitimas, balsavim pradedam. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt ketvirtas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 81 Envikas už, kas prieš susilaikė atmesta. 185 Alves Kasuškas prieš susilaikė atmesta. 186 Lebrant Kasuškas prieš susilaikė atmesta. 187 Garsijakas už, kas prieš susilaikė atmesta. aiškus rezultatas. 188 garsija, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 189 jėglė. Kas už, aiškiai rodykit rankas, kas prieš susilaikė priimta, manau. 190 galin, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 191 jėglė, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 192 salvas, kas už prieš susilaikė atmesta. Septintas žuvininkystės kas už, kas prieš susilaikė priimta. Aštuntas žuvininkystė kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šeštas žuvininkystės kas už, kas prieš susilaikė priimta. 85 envikas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šimtas devyniasdešimt trečias garsija kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 195 Simpson kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 194 dantin, kas už, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 197, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 196 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar pereinam prie D grupės, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar pereinam prie konsoliduoto pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar pereinam prie šešto straipsnio su antru konsoliduotų pakeitimu, kas už kas prieš susilaikė priimta. Pereinam prie septinto straipsnio, konsoliduotas trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Pereinam prie ketvirto konsoliduoto pakeitimo, kas už kas prieš susilaikė priimta. Pereinam prie penkto konsoliduoto pakeitimo, kas už kas prieš susilaikė priimta. Ir pereinam prie J grupės, sako prie G grupės, sako pirmininkas. Balsuojam dėl J grupės elektroniškai. Ponas Enju. Pirmininkė, dėl kokio bloko G ar J, J balsuojame? J, dėl bloko J balsuojame. Elektroninis balsavimas dėl J grupės balsavimą pradedam. Pone Paulsen. Blokas J, pone Paulsen. Elektroniškai balsuojame. Ar visi balsavo, išskaitant pranešėją? Atmesta. Atsiprašau, kolegos, minutėlę dabar dėmesio. Taigi dar kartą balsuosime dėl J grupės, grupės pakeitimų. Taigi dar kartą balsuojame dėl J pakeitimų grupės. Density ir Production. Balsavimas elektroninis pradėtas. Ar visi pabalsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Net aiškesnis rezultatas, negu buvo prieš tai. Jau prieš tai supratom, kad atmesta, o dabar dar aiškiau įsitikinam. Taigi pereinam prie šešto konsoliduoto pakeitimo. Šeštas. Kas už kas prieš susilaikė priimta. Septintas konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Aštuntas konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. Pereinam prie pirmo kompromisinio pakeitimo pateikė pranešėja, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trišimtai dvidešimt šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 9 konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pereinam prie 352 pakeitimo, kas už, kas prieš, prieš susilaikė priimta, manau. Trišimtai penkiasdešimt trečias kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 136 NV pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta, manau, bet patikrinkime elektroniškai. 136 NV komiteto pakeitimas, kas prašom balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 355 pakeitimas kasuškas prieš susilaikė priimta. 356 Denteno pakeitimas kasuškas prieš susilaikė atmestas. 357 Gerling pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 358 Baračių, kas už prieš susilaikė priimtas. 33 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trisdešimt ketvirtas pranešėjos pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 35 pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimtas. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimtas. Atsiprašau vieną. Praleidom 363 jėglę pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar perikim prie 365 pakeitimo, kas už prieš susilaikė atmestas. 366 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 369 Lebrono pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 37 pranešėjos, kas už, kas prieš susilaikė atmestas, priimtas, taisosi pirmininkas. 37 pakeitimas priimtas. Aštuonioliktas e, straipsnis 370 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 371 baračių Atsiprašau, 372 ponės jėglės pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 373 Lebrano pakeitimas Kasuškas prieš susilaikė atmestas. NV 139 pakeitimas kas už, kas prieš atmesta, manau. 39 pranešėjos pakeitimas. Aiškiai rodykit rankas, prašau, kas už, kas prieš su, atmesta. Konsoliduotas dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. Dabar Andrije 381 pakeitimas, kas už, kas, a, kas už, kas prieš atmestas. 11 konsoliduotas pakeitimas, 23 straipsnis, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 400 jėglė pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 407 danteno pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta, manau. Envi 149 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 408 smith pakeitimas, kas už, kas už, kas prieš. Priimta, manau, bet patikrinsime elektroniškai. 408 MIF pakeitimas, balsuojame elektroniškai, balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Priimta. 409 baračio pakeitimas. Balsuojame rankomis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 410 pakeitimas garlinkas už, kas prieš susilaikė atmestas. 411 Gerlink Nikolson pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 42 pranešėjus pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 412 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 413 Lebran pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 414 414 Lebrant pagėdimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimtas. 415 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 416 Vaicakovskio, kas už, kas prieš, 416 pakeitimas, kas prieš, patikrinsim elektroniškai dėl 416 Vaicakovskio pakeitimo. Elektroniškai balsuojam, pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 417 arba pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 44 pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Šimtas penkiasdešimt šeštas, kas už, kas, šimtas penkiasdešimt šeštas, envi pakeitimas, kas už, ka, už, kas prieš susilaikė atmestas. 427 Vaisakovskio pagėdimas Kasuškas prieš susilaikė atmestas. 428 Baracijų pakeitimas Kasuškas prieš susilaikė atmestas. 431 Vaicekovskio pakeitimas, kas už, kas prieš, prieš susilaikė, atmestas. 158 Envi pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 432 baračių pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 459 envi. Kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 160 envi pakeitimas. Atsiprašau, envi 162 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 164 envi. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 100. Tas 65 NV pakeitimas, kas už kas prieš susilaikė, atmestas. Garsija 436 pakeitimas, kas už, kas prieš. Keturi šimtai trisdešimt šeštas garsijos pakeitimas balsuojame elektroniškai. Balsavimas pradėtas. Ar visi pabalsavo, balsavimas baigtas? Atmesta. Keturi šimtai keturiasdešimt penktas mifkas užkas prieš susilaikė priimta, manau. Patikrinkime. 445 pakeitimas tikrinam balsavimas pradėtas. 445 pakeitimas, ar visi pabalsavo? Ar visi pabalsavo? Atmesta. N270 pakeitimas. Kas už Kas prieš? Priimta, manau. 448 Garcia Perės, kas už? Kas prieš? Priimta. NV171 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 450 jėglė pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 172 envi pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 451 jėglė pakeitimas kas už, kas prieš. Patikrinkim jėglės 451 pakeitimą bals, elektroniškai. 451 ar visi balsavo. Balsavimas baigtas. 451 pakeitimas primtas. 452 ajuso. Kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 453 jėglės. Kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 174 senvė pakeitimas, kas už kas prieš susilaikė atmestas. Aiškiai įrodykit, kas 455 Simpsono pakeitimas. Kas už prieš. Elektroniškai patiks, patikrinsim dėl 455 pakeitimo. Elektroniškai balsavimas baigtas. 455 pakeitimas priimtas. 175 envi pakeitimas balsuosime rokomis, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. Patikrinkim ir 175 elektroniškai. Balsavimas pradedamas. priimta. 456 girling pakeitimas balsuojam, keldami rankas, pri... atmesta. Taigi dabar 458 liupčiavos pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, atmestas. 462 Liupčiavos Kasuškas prieš susilaikė atmesta. 463 pakeitimas Smith Kasuškas prieš susilaikė atmestas. 464 pakeitimas Kasuškas prieš susilaikė atmestas. 465 Smith pakeitimas Kasuš prieš susilaikė atmestas. 466 jėglės pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. 467 maginis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimtas. V. Per alzata di mano. 179 e, aplinkosaugos komiteto už prieš susilaikė atmesta. 180. Kas už, kas prieš susilaikė priim. Atmestas. 468 už, prieš susilaikė atmesta. 469 e, už, prieš susilaikė atmesta. Labai didelė dauguma. E, ponas Bovė nori, kad patikrintumėm. E, dabar balsuosime e, už bloką. 470 e, už prieš susilaikę priimta. Priimta visas, visa grupė pakeitimų, visas blokas. Toliau 473, e, e, kas už, kas prieš, priimta. 185, kas už, prieš susilaikė atmesta. Galime peršokti iki 480 už, prieš susilaikę atmesta. 481 už prieš susilaikė atmesta. 187 aplinkosaugos, kas už prieš susilaikė atmesta. 483 e, su kitu už prieš susilaikė priimta. 487 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pranešėjo 50 už, prieš, susilaikė, priimta. 490. Balsuome už, prieš. Tieskite rankas aiškiai nes neaišku, bet atrodo, kad vis tik reikia elektroniškai balsuoti dėl 490. Pradedame. Ok, approvato. Priimta. Keturi šimtai devyniasdešimt antras už prieš susilaikę atmestą. 494 už prieš susilaikę priimta. 498 už prieš susilaikę priimta. 500 už prieš susilaikę priimta. 501 už prieš susilaikę priimta. 192. Envi komiteto. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Ar norit, kad patikrintumėm? Galim, jeigu norit. 192 balsuojame kortelėmis, prašom. Chiuso, scusate. Approvato. Dipėlio aprovo. Balsavimas baigtas, priimta. Andiamo al 505, Gilli, a favore. 505, kas už, prieš susilaikė atmesta. 506 už, prieš, priimta. 507 už, prieš prieš susilaikė atmesta. 508 už prieš susilaikė atmesta. 509 už prieš susilaikė priimta. 193 envi už prieš susilaikė priimta. Dabar galim peršokti kai kuriuos ir pereiti prie E bloko. E. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 194. Envi komiteto. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 195. Už prieš atmesta. E, 517 už prieš priimta, 518 už prieš susilaikę priimta, 521 už prieš susilaikę atmes, priimta, 522 už prieš susilaikė priimta, 524 už prieš susilaikė atmesta, 523 už prieš susilaikė. Žuziai, kažką norit pasakyti? Reikia patikrinti. Kontroliuosime elektroniškai. 523 balsuokime. Ed è approvato. Vedi? Priimta. Atsiprašo, ponas Bovė. 525. Už, prieš, susilaikė atmesta. 528 už prieš susilaikę atmestą. Penki šimtai trisdešimt devinta. Kioskinger pranešimas už prieš susilaikę atmestą. Norite patikrinti? Prašom. Balsuojame dėl 539 elektroniškai balsuoti galima pradėti. Sì, è vero, forse passa per poco. No, hai ragione. Passa. Gal ir bus priimtas, taip, priimtas. 540 balsuom rankų pakelimu už prieš susilaikę priimta. 542 už prieš susilaikę atmesta. Toliau pereiname prie 556 už prieš susilaikę priimta. 557 už prieš susilaikę atmesta. 198 už prieš susilaikę atmesta. 199 už prieš susilaikę atmesta. 200 už prieš susilaikę atmesta. Vėl e, grįžtame prie 220, 202 Envi komiteto. Už prieš susilaikę. Už vis dar. Prieš. Atmesta. 566 už prieš susilaikė atmesta. 568 kas už prieš susilaikė atmesta. 570 už prieš atmesta. 205 už prieš atmesta. 206 už prieš susilaikė atmesta. 52 už prieš vėlgi reikia patikrinti Taigi elektroniškai dabar balsuojame dėl pranešėjos 52 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Dviejų balsų skirtumų. 53 pranešėjos už prieš susilaikę priimta. 573 už prieš susilaikę atmesta. Labai didelė dauguma. 574 už prieš susilaikę priimta. 576 už prieš susilaikę atmesta. Norite tikrinti? Tikriname. 576, kurį pateikė ponė Jėglė. Balsuojame. Ta votacione chiusa. Balsavimas baigtas. E, nedidelė balsų dauguma priimta. 22 prieš 19. Priimta. 577 už prieš susilaikę atmesta. 578 už prieš susilaikę atmesta. 579 už prieš susilaikę priimta. 211 už prieš, už prieš susilaikę priimta. 580. Už, prieš, susilaikė, priimta. 581. Už, prieš, susilaikė, priimta. 582. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 583 e, už prieš susilaikė priimta, 213 už prieš prieš, susilaikė, atmesta. Didelė dauguma. 586 už prieš susilaikė priimta, 587 už prieš susilaikė priimta, 215 Envi komiteto už prieš susilaikę priimta. Penki aštuoni devyni. Už prieš susilaikę priimta. 216 Envi už prieš susilaikę priimta. 217 už prieš susilaikę priimta. Penki šimtai devyniasdešimt pirmas už prieš susilaikę atmestą. 593 už. Ar norit patikrinti? Galim patikrinti, jeigu norit. 591. Taip. Tikriname 591, balsuojame elektroniškai. Chiusa votazione. Balsavimas baigtas. Priimta. Dviejų balsų skirtumų. 22 už, 20 prieš. 594 už. Rankų pakelimų už, prieš, susilaikė, atmesta. 595 už, prieš, susilaikė, atmesta. 219 už, prieš, susilaikė, atmestas. 596 už, prieš, susilaikė, atmestas. 598 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar galim balsuoti dėl bloko K. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Visas blokas atmestas. E, seš, 607 šmito, kas už, kas prieš susilaikė, smito atsiprašau, kas už, kas prieš susilaikė atmestą. Aš turėjau e, pagerinti kvepavimą. 608 už prieš susilaikę. Atmestas. 609 už prieš susilaikę. Atmesta. 610 už prieš susilaikę. Atmesta. 611 už prieš susilaikę. Atmesta. Antras e, ir pranešėjos kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl Envi komiteto 224. Už, prieš, 224 prieš, susilaikė, atmesta. Ar taip gali būti? Taip. 615 pono Smith. Už, prieš, susilaikė, priimta. Ne, nori tikrinti? Galim tikrinti. 615. Balsuojame. Vediamo, ma direi che passa. Chiusa la votazione ed è. Baigiame balsuoti. Priimta. 28 už, 12 prieš, negalėjom klysti. 628, į kitą puslapį peršokam. 628 už, prieš susilaikė, atmesta. 225 envi už, prieš susilaikė, atmesta. F blokas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Vėlgi, peršokame prie 114 straipsnio 636 pakeitimas. Kas už, kas prieš, priimta. Toliau, 637, kas už, kas prieš, priimta susilaikė, atmesta. Norite tikrinti? Manau, kad nereikia. Neverta. 638. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Šešišimtai keturiasdešimt antras, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 234 envi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Na, galime patikrinti šį pakeitimą envi 234. Balsuome elektroniškai. Chiuso ed è approvato. Sì. Taigi, kaip tai atrodo, priimta 22 už 18 prieš. Taip, priimta. 643 už prieš susilaikę atmestą. 647. 647 už prieš susilaikę atmestą. 236 envi už prieš susilaikę atmestą. 648 už prieš susilaikę atmestą. Neaišku. Galime patikrinti 648. Balsuokime. Votazione chiusa. 6, 4. Balsavimas baigtas. 648 priimtas. 649 už, prieš, atmesta. 650 už, prieš, susilaikę, atmesta. 651 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 652 už prieš susilaikę priimta. Dabar balsuojame dėl bloko G. Už prieš susilaikę priimta. Šešišimtai penkišimtai ketvirtas už prieš susilaikę priimta. 656 už prieš susilaikė. Atmesta. 657 už prieš susilaikė. Atmesta. Priimta, atsiprašo pirmininkas. 657 priimtas. 54 už prieš susilaikė priimta. 659 už prieš susilaikė priimta. 660 už prieš reikėtų patikrinti. 660. Balsuojame. Ed è approvato. Bene. Adesso andiamo. Priimta. 662 už prieš susilaikė e, priimta. 664 už prieš susilaikę atmesta. 243 su Envi komiteto. Kurisai, sako pirmininkas. Štai radau. Kas už, kas prieš reikia patikrinti. Elektroninis balsavimas. Mm, balsavimas baigtas. Aš įsivaizduoju, kad atmesta, bet ne, priimta. 23 e, už, 19 prieš, 55 pranešėjus už, prieš susilaikė priimta, 665 už, prieš susilaikė priimta. Atmesta. Du šimtai keturiasdešimt ketvirtas. Užimtumo. E, Atsižu, Envi komiteto. Už prieš susilaikė atmesta. Du šimtai keturiasdešimt penktas irgi Envi. Už prieš susilaikė atmesta. 671 ponios Polsen, kas už, kas prieš, Gal reikėtų patikrinti 671. Tikriname elektroniškai 671. Balsuokime. Baigime balsuoti. Vis tik atrodo priimta. Taip, 23 už, 17 prieš. Šešišimtai septyniasdešimt ketvirtas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 246 Envi komiteto, kas už, kas prieš, susilaikė. Sunku nuspėti. Reikia patikrinti elektroniškai. Envi 246. Votazione elettronica chiusa, forse respinto stavolta. Baigime balsuoti. Atmesta vienu balsu. Vieno balso skirtumą atmesta. 675 ponios Polsen. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 676 už, prieš, susilaikė, atmesta. 677 už, prieš, susilaikė, atmesta. 678 už, prieš, susilaikė, atmesta. 679 už, prieš, susilaikė, atmesta. 680 už prieš susilaikę atmestą. Dabar peršokame iki 253 komiteto už prieš susilaikę priimta. 254 už prieš susilaikę atmestą. Toliau einame prie 688 už prieš susilaikę atmestą. 690 už prieš susilaikę atmestą. 692 už prieš susilaikę atmestą. 696 už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, priimta. Vėlgi peršokame iki 706. Už prieš susilaikė atmesta. 707 už prieš susilaikė atmestas. 708 Garsija Pėrės, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 710 Grilink už prieš susilaikė pritarta. Toliau H e, pakeitimų blokas už prieš susilaikę pritarta. 714 girling už prieš e, atmestas. Tikriname, kaip balsavome dėl 714 elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Jūs buvote teisi, ponė Gerlinga, ačiū. Septynišimtai penkioliktas vėl panas Gerlinkas už, prieš susilaikė pritarta. 716 už prieš susilaikę ta pati dauguma balsavo už. 215 envi už, 259 envi už prieš susilaikę pritarta. 717 baračių už prieš susilaikę pritarta. 718 ajūso už prieš susilaikė atmestas. 719 ajūso už prieš susilaikė atmestas. 29 prieš už prieš susilaikę pritarta. 30 už prieš susilaikę pritarta. 720 gėlink už prieš. Už prieš susilaikė atmestas. 722 ajuto už, prieš, susilaikė, atmestas. E, H2 pakeitimų blokas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 723 Göring už, prieš, susilaikė, pritarta. 724 Göring už, prieš, susilaikė, pritarta. 725 galingai už prieš susilaikė pritarta. 726 Vaisiochovskio už prieš susilaikė atmestas. 727 Garcia Perez už prieš atmestas. 728 Vaicechovskio už prieš susilaikė atmestas. 725 Göling. Už prieš susilaikė atmestas. Elektroniškai balsuojame dėl 729 Göling pakeitimo. Balsa, balsuoti pradedame. Balsavimas dėl 729 baigtas. Pritarta didelė dauguma. 730 Galinga Nikolson. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Septynišimtai dvidešimt pirmas Galing. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 722 Göring už prieš susilaikė pritarta. 7, 263 envi už prieš susilaikė atmestas. 264 envi už prieš susilaikė atmestas. 736 garsija peres už prieš susilaikė atmestas. 735 garsija peres už prieš susilaikė atmestas. 737 Garsija Peres už prieš susilaikė atmestas. 56 Peš už prieš susilaikė atmestas. 267 už prieš susilaikė atmestas. 268 Envi už prieš susilaikė atmestas. 729 Garcija Peres už prieš susilaikė atmestas. 742 jėglė už prieš susilaikė pritarta. 272 envi už prieš susilaikė atmestas. 60 pranešėjos už prieš susilaikė pritarta. 745 boračių už prieš susilaikė pritarta. 61 pranešėjas už prieš susilaikė pritarta. 273 envi už prieš susilaikė pritarta. Septynišimtai karšimtėmis šatlė už prieš susilaikė atmestas. 750 buračių už, prieš susilaikė pritarta. 62 pranešėjos už, prieš susilaikė pritarta. 752 štėdler už, prieš susilaikė prit... atmesta. 752 štėdler už, prieš susilaikė atmesta. 700 153 tai už prieš susilaikę atmestas. 760 polsen už prieš susilaikę pritarta. Du šimtai septyniasdešimt penktas sendė už prieš susilaikę atmestas. Ir dabar į pakeitimų blokas už prieš susilaikę pritarta. Toliau 281 pakeitimas Envi už prieš susilaikė pritarta. Šešiasdešimt ketvirtas, dėl jo turime balsuoti pranešėjas už prieš susilaikė pritarta. Septynis e, devyni už prieš susilaikė pritarta. Dabar e, nurodom, nurodomos, konstatuomos dalies punktai. 70 už prieš susilaikė atmestas. 72 už prieš susilaikė atmestas. 73 galink už prieš susilaikė pritarta. Trečias envi už prieš susilaikė atmestas. Envi ketvirtas už prieš susilaikė atmestas. Trečias pranešėjo už prieš susilaikė pritarta. Pirmas e, žuvininkystės už prieš pasitikrinkime. Balsuojame dėl peš pirmo pakeitimo balsuoti baigėme. nedidelių skirtumų, bet atmestas. Siršimt penktas Liupčiavas už prieš susilaikė atmestas. 76 Barašių už prieš susilaikė pritarta. 77 už prieš susilaikė pritarta 37 Veslund. Elektroniškai tikriname. Balsavimas prasideda. Ed è approvato. Pritarta. NB7 už prieš susilaikė atmestas. NV8 už prieš susilaikė atmestas. 78 Andrijų už prieš susilaikė pritarta. 709 Vaicehovskio už prieš susilaikė atmestas. 81 Dančilas už prieš susilaikė atmestas. 11 Envi už prieš susilaikė atmestas. 12 envi už, prieš susilaikė atmestas. 13 envi už, prieš susilaikė atmestas. 84 Lipčiavas už, prieš susilaikė atmestas. 15 envi už, prieš susilaikė atmestas. 16 envi už, prieš susilaikė pritarta. 17 envi už, prieš susilaikė atmestas. 18 envi už, prieš susilaikė atmestas. 86 paucen už, prieš susilaikė pritarta. N20 už, prieš susilaikė atmestas. 89 už, prieš susilaikė atmestas. 90 liupčiavas už, prieš susilaikė atmestas. 91 už prieš susilaikę atmestas. 92 maginės už prieš susilaikę atmestas. 92. Norite pasitikrinti? Patikrinsime, kaip balsavimą dėl maginės 92 pakeitimo balsuoti pradedame. Balsuoti baigėme. Atmestas. Ir dabar 94 baračių už prieš susilaikė pritarta. NB25 už prieš susilaikė pri... atmestas. 101 liupčiavos už prieš susilaikė atmestas. 102 baračių už prieš susilaikė pritarta. 103 Andrijų už prieš susilaikė pritarta. 30 už prieš susilaikė atmestas. 31 Envi už prieš susilaikė atmestas. Atmestas berots. 105 baračių už prieš susilaikė pritarta. 106 gailing už prieš susilaikė atmestas. 107 liupčiavos už prieš susilaikė atmestas. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 112 pono Vaicehovskio už prieš susilaikė pritarta. 113 baračių už prieš susilaikė pritarta. 114 Vaicehovskio už prieš susilaikė atmestas. 5 pranešėjos už prieš susilaikė pritarta. 115 gėlink už prieš susilaikė pritarta. Beraus atmestas. 116 baračių. Už prieš susilaikę atmestas. 117 liupčiavas už prieš susilaikę atmestas. NV 38 už prieš susilaikė atmestas. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė Ketvirtam kompromisui pritarta. Toliau 121 e, Tarabelos ir Andriu atmestas. 122 Vaisehovskio už prieš susilaikė atmestas. 124 Vaisehovskio už prieš susilaikė atmestas. 126 Galing už prieš susilaikė atmestas. Envi 42. Už, prieš. Pasitikrinsime. Balsuoti pradedame. 128 Vaisehovskio už prieš susilaikė atmestas. 120 Varačių už prieš susilaikė pritarta. 120 Varačių už prieš susilaikė atmestas. 44 Envi už prieš susilaikė atmestas. 141 Liupčiavas už prieš susilaikė atmestas. 142 Vojcechovskio už prieš susilaikė atmestas. 123 Gerling už prieš susilaikė pritarta. 46 Envi, ne, 47 Envi už prieš susilaikė atmesta. 224 Baračių už prieš susilaikę, man atrodo, atmesta. 135 Matijų už prieš susilaikę atmesta. Berods. Pasitikrinkime, kai balsavome dėl 135, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Neatmesta, nepritarta. Albertas Desas buvo teisus. Septintas pranešėjos. Kelkite rankas už, prieš, susilaikė, pritarta. 136 Vestlund už, prieš, susilaikė, atmestas. 48 Envi už, prieš, susilaikė, atmestas. 49 Envi už, prieš, susilaikė, atmestas. 50 envi už, prieš, susilaikė, atmestas tą pačią daugumą. Norite pasitikrinti? Ne, tuomet balsuojame toliau. 168 polsen. Už, prieš, susilaikė, atmestas Atmesta. 52 e, envi už prieš susilaikę pritarta. 53 envi už prieš susilaikę pritarta. 54 envi už prieš susilaikę pritarta. 55 envi už prieš susilaikę atmestas. 100 39 ponios Polson už prieš susilaikę atmestą. Envy 58 už prieš susilaikę atmestą. 509 Envy už prieš susilaikę atmestas. 60 Envy už prieš susilaikę atmestas. 140 ne, Atsiprašau, sako pirmininkas. 62 envi. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 64 envi. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 147 Štėdler už prieš susilaikė atmestas. 148 Štėdler už prieš susilaikė atmestas. Ir dabar elektroniškai balsuosime dėl viso teisėkoros pasiūlymo su pakeitimais. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas. Dėl teisėkuros rezoliucijos projekto balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Ne. Balsuokite, balsuokite, mums trūksta kelių balsų dar. Balsuoti baigėme. Sveikiname Marit Polsen. Įveikėme šią ilgą balsavimo sesiją. Ir dabar minutės pertrauką prieš perdant prie aštuntojo punkto, pagal kurį mūsų laukia taip pat ilgas balsavimo sąrašas dėl apsaugos nuo augalų keiksmingųjų organizmo priemonių.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 pradėsime kitą balsavimo sesiją. Pereisim prie aštunto darbo tvarkės klausimo. Aštuntas darbo tvarkės klausimas ap, apsaugos nuo augalų kenksmingų organizmų priemonės. Taip pat e, mūsų laukia daug pakeitimų, tačiau netiek daug kaip prieš tai buvusių klausimų, taigi dar kartelį norėčiau paprašyti jūsų dėmesio ir noriu paklaus pranešėjo, ar jis nori pasisakyti. Ar turite ką pasakyti? Labai trumpai, ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėt man žodžių. Žodį mes turim beveik 500 pakeitimų ir manau, kad visi mes suprantam, kas yra svarbiausia šio klausimu. Taigi mes turim balsuoti dėl pakeitimų ir nedelsdami tą ir darykime. Žinoma, kad kaip tik tą ir darysime, balsuosime rankomis. Kad sutaupytume laiko, jeigu visi pasiruošę, tai pradėkime. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 67, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 68, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 70 šaldamos, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dešimtas pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 69 Andrijų, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 71 Andrijų, kas už, kas prieš susilaikė atmesta atmesta. 72 jėglė pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 73 jėglė, kas už, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 75 jėglė pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 77. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, manau. Atmesta. 78. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 79. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 80 Nikolsono pagėdimas, kas už, kas prieš, patikriname. 80 Nikolsono pakeitimą elektroniškai balsuokime. Ar visi balsavo? Atmesta. dar kartą. 81 pakeitimas, Hoislinkas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 82 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Aštuoniasdešimt trečias pakeitimas. Aštuoniasdešimt trečias delankas už, kas prieš susilaikė, priimta. 84. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 85. Dalan. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 86. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 87. Dalan. Pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 27. Envi pakeitimas. Kas už, kas prieš Atmesta, manau. 88 envi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 89 hoislinkas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 90 dančila, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 91 envi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 92 Dančila, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 93 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. NV30 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Devyniasdešimt penktas dančila kas už, kas prieš susilaikė priimta. 96 Hoislinkas už, kas prieš susilaikė atmesta. Aišku. 97 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Envi grupinis pakeitimas 31 ir 32, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Devyniasdešimt devintas Garsija Peres ir kiti, kas už prieš priimta. 33 Envi, kas už prieš susilaikė priimta. 34 envi. Kas už prieš susilaikė priimta. Garcija Peres. Kas už, kas prieš susilaikė. 105. Už prieš susilaikė priimta. NV36. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV37. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 111 makintas, kas už kas prieš susilaikė atmesta. 112 ajuso, kas už prieš susilaikė priimta. Taigi man pasakė, kad aš vieną praleidau pakeitimą. 94 pakeitimas, grįžkim prie jo, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Devyniasdešimt ketvirtas. 94 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimta, priimta, 94 pakeitimas priimtas. Dabar grįžkim prie sąrašo. 114 jūsų pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 39 envi. Atsiprašau. 11 pranešėjo pakeitimas už, prieš, priimta. 116 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. NV41 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV42 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Šimtas dvidešimt penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Pranešėjo dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaikė, priimta. NV43 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, manau. Patikrinkime. Patikrinkime 43 pakeitimą. Balsuokime elektroniškai. Vieno balso persvara atmesta. 126 Nikolsono pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta priimta. 127 Hoislinkas už, kas prieš susilaikė atmesta. NV44 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 129 Nikolsono pakeitimas. 129 kas už? Ne, nebalsuokime dėl šio pakeitimo. E, pereinam prie NV45 pakeitimo, ar ne? Blok balsuosime dėl 129, 30, 31 kartu, kas už, kas prieš. Turim balsuoti kartu už 129, 30, 31 pakeitimus vienu balsavimu dėl šių trijų pakeitimų. Kas už? Kas prieš? Turim pasitikrinti. Visi trys pakeitimai kartu. Balsuoti pradedame. Gerai, visi pabalsavo, atmesta. NV45 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 132 pono Hošlinko pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. NV46 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. NV47 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 133 Andrijų pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, manau. 134 Hoslinkas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Envi 48 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Envi 49 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 135 Hoislingo pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 136 Nikolsono, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 137 Nikolsono, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 138 Raimerio, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 139 Raimerso, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 142. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 143. Hoslinkas už, kas prieš susilaikė atmesta. NV53. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. NV54 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 14 pranešėjo pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 144 Lelango kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV 56 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 145 vošlininkų kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 146 voislink už, prieš, susilaikė, atmesta. 147 Raimers kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Envi 57 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ar priimta? Envi 57 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 148 dalankas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Envi 58 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 150 kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV 15 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 153 Dančela kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV 61 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 154 Hoislingo pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 155 Delango pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 156 Garcia Perez kas už, kas prieš susilaikė priimta. 158 Garcia Perez kas už, prieš susilaikė priimta. 160 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 162 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 164 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 166 voslinkas už, kas prieš susilaikė atmesta. Envi 64 už prieš susilaikė priimta. 169 šaldomose, kas už prieš susilaikė atmesta. 170 voslinkas už, kas prieš susilaikė atmesta. NV65, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 171 voslinkus prieš susilaikė atmesta. 16 pranešėjo pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 17 pranešėjo pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 172 Franko Andrijukas už 172 pakeitimas. Atsiprašau, 174, o jūsų kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šešiasdešimt septintas NV pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 68 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Envi 69 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta, manau. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas. 176 kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas. 177 Goisling pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 178 Ajuso. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 182 jūsų, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 184 Garcia Perez kas už prieš susilaikė priimta. NV 74 už prieš susilaikė priimta. Šimtas aštuoniasdešimt septintas už prieš susilaikė priimta. Devinioliktas pakeitimas kas už prieš susilaikė priimtas. 188 o jūsų kas už prieš susilaikė priimtas. 20. Kas už prieš susilaikė priimtas. Konsoliduoti pakeitimai A. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ne? Taigi patikrinkim. Elektroniškai dėl konsoliduotų pakeitimų grupės balsavimą pradedam. Atmesta, kaip ir galvojau. 19 už 22 prieš atmestas konsoliduos pakeitimas. 189 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar pereinam prie pakeitimų grupės Andrijo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar 197. Kas už, kas prieš susilaikė. Turim patikrinti elektroniškai. 197 Gutierės ir kiti balsuom elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 199 Garcia Peres. Ne? 200 pakeitimas. 200. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Norite patikrinti? Balsuojame elektroniškai dėl 200 pakeitimo. Balsavimas baigtas atmesta vieno balso persvara. 201 pakeitimas. Balsuosime rankomis. Atsiprašau. 212 pakeitimas. Pakeldami rankas balsuosime kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 214 hoislinkas už, kas prieš susilaikė atmesta. 215 garsie perės kas už, kas prieš atmesta. 217 už prieš susilaikė atmesta. 219 garsie perės kas už kas prieš susilaikė atmesta. 221 hoislinkas už, kas prieš susilaikė atmesta. 21 pranešėjo pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 222 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 22 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. 225 garsija pieras kas už, kas prieš susilaikė priimta. Patikrinkime. 225 pakeitimas, balsuojame elektroniškai. Du šimtai dvidešimt penktas. Balsavimas baig... Balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas didžiaja balsų dauguma priimta. 227. Kas už, kas prieš priimta. 231. Ajūso, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Konsoliduotas pakeitimas B. Kas už, kas prieš susilaikė priimtas. Dabar pereikime prie C konsoliduoto pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar 241 pakeitimas Ajuso, kas už prieš susilaikė priimta. 242 šaldamozė už prieš susilaikė atmesta. 243 už prieš susilaikė atmesta. 23 pranešėjo pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 244 Andrijų, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 245 Delank, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 24 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 248 Nikolsono pakeitimas. Ne. Atmes. 25. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 249. Nikolsono pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta, manau. 251 pakeitimas Hoislinkas už prieš susilaikė priimta atmesta. 252 Hotlink už prieš susilaikė atmesta. 253 Hotlink už prieš susilaikė atmesta. 254 Hotlink už prieš susilaikė atmesta. 255 už prieš susilaikė atmesta. 258 už prieš susilaikė priimta. Patikrinkime. Gerai. 258 Andrijų pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti pradedam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 256 už prieš susilaikė priimta. 257 šaldomozio už, prieš susilaikė atmesta. 259 Andrijų už, prieš susilaikė atmesta. 26 už, prieš susilaikė priimta. 261 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 27 pranešėjo pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 200. Dar patik, pasitikslinkime dėl 27, ne? Gerai, 262 Hoisling pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. 28, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 263 Hoislingo už, prieš susilaikė atmesta. 264. Kas už prieš susilaikė atmestas. 265 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 266 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 267 Andrijų kas už, kas prieš susilaikė, priimta. NV79 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 268 Silvestris pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimtas. Envi 80 kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 270 Ajuso kas už, kas prieš susilaikė atmesto. 271 Garsė Peras kas už, kas prieš. Atmesta. 273 McIntyre, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 274 Hoisling, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 275 Hoisling, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. NV81. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29 pranešėjo pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Kiek kontro? 276 už prieš susilaikė atmesta, 277 už prieš susilaikė atmesta. 278 už prieš susilaikę priimta, 279 už prieš susilaikę priimta. 280 už prieš susilaikę priimta. 30 už prieš susilaikę atmesta. NV82 už prieš susilaikę atmesta. 83 NV už prieš susilaikę atmesta. Pranešėjo 31 už prieš susilaikę priimta. N84 už prieš susilaikę. Atmesta. 32 pranešė už prieš susilaikę. Pri... Atmesta. 85 Envi už prieš susilaikę. Atmesta. 33 už prieš susilaikę. Atmesta. 86 Envi už prieš susilaikę. Priimta. 282 už, prieš susilaikė priimta. 283 už, prieš susilaikė priimta. 285 už, prieš susilaikė priimta. 87 envi. 286 sako už, prieš susilaikė priimta. 288 už prieš susilaikę priimta. 289 už prieš susilaikę atmesta. NV90 už prieš susilaikę atmesta. 290 už prieš susilaikė priimta. 291 už prieš susilaikė priimta. 292 už prieš susilaikė priimta. 293 už prieš susilaikė atmesta. NV92 už prieš susilaikė. Atmesta. NV93 už prieš susilaikė. Priimta. 94 NV už prieš susilaikė priimta. NV95 už prieš susilaikė atmesta. 96 NV už prieš susilaikė priimta. NV97 už prieš susilaikė priimta. NV98 už prieš susilaikė priimta. 34 už prieš susilaikė atmesta. 294 už prieš susilaikė priimta. 296 už prieš susilaikė priimta. 299 už prieš susilaikė priimta. 301 už prieš susilaikė atmesta. 302 už, prieš, atmesta, 303 už, prieš, susilaikė, atmesta, 304 už, prieš, atmesta, 305 už, prieš, atmesta, 306 už, prieš, atmesta, 307 už, prieš, atmesta. 308 už prieš atmesta. 309 už prieš susilaikė priimta. NV 103 už prieš susilaikė atmesta. 310 už prieš susilaikė priimta. Trys šimtai tryliktas už prieš susilaikę priimta. Hausling. 315 už prieš susilaikę atmesta, 315 dar kartą už prieš susilaikę atmesta, N104 už prieš susilaikę atmesta, 316 už prieš susilaikę atmesta, 317 už prieš susilaikę atmesta, 318 už prieš susilaikę atmesta, 319 už prieš susilaikę atmesta, 320 už prieš susilaikę atmesta, 321 už prieš susilaikę priimtas, 323, 322 atsiprašau, už prieš susilaikę priimta, 323 už prieš susilaikė priimta. 324 už prieš susilaikė atmesta. 325 už prieš susilaikė atmesta. 326 už prieš susilaikė priimta. 327 už prieš susilaikė atmesta. 328 už prieš susilaikė atmesta. 329 už prieš susilaikę atmesta. 330 už prieš susilaikę atmesta. 331 už prieš susilaikę priimta. N108 už prieš susilaikę atmesta. Periname prie konstatuojamosios dalies. 35. Envi. Už prieš susilaikę atmesta. 36. Už prieš susilaikę atmesta. Envi 2. Už prieš susilaikę atmesta. 37. Ir Envi 3. Už prieš susilaikę atmesta. Tikriname. Norit tikrinti? Prašom, tikriname. Tikriname 37. Siemark. perdu, hein. Votazione chiusa. On est écrasé. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21 e, prieš, 19 už. O dabar 38. Už prieš susilaikę atmimą. Priimta. 39. Už prieš susilaikę atmestą. 40 už prieš susilaikė atmesta. 6 už prieš susilaikė priimta. 1 už prieš susilaikė atmesta. Nėra jokio kompromiso, man irgi jų trūksta. 6 už prieš susilaikė priimta. 41 už prieš susilaikė atmesta. 42 už prieš susilaikė priimta. Envi 8 už prieš susilaikė atmesta. 43 už prieš susilaikė atmesta. 44 už prieš susilaikė atmesta. NV9 už prieš susilaikė atmesta. 45 už prieš susilaikė priim, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė atmesta. Antras pranešėjų už, prieš, susilaikė atmesta. N20 už, prieš, susilaikė atmesta. 47 už, prieš, susilaikė atmesta. NV11 už, prieš susilaikė priimta. 48 už, prieš susilaikė priimta. 49 už, prieš susilaikė atmesta. Trečias už, prieš susilaikė atmesta. 50. Trečią norite tikrinti, norite, kad patikrintume 30. Pranešėjo pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. E che è approvato, sì. Man atrodo, kad buvo priimtas. Grazie. Addirittura all'unanimità. Priimtas, priimtas vienbalsiai. Osling, sei a posto, con questo voto abbiamo fatto tutto. Aš e, labai e, tvirtai jaučiausi šiuo atveju. 50. Andžių. Pirmininkė. Aš manau, kad tokiu atveju e, pirmi, e, parlamentaras, kuris prašo, kad tikrintumėme elektroniškai, turėtų pakelti ranką, kad mes žinotumėm, kas tai padarė. Ačiū. Aniu, jūs visiškai teisingai pastebėjot. 50. Už prieš susilaikę atmesta. 51. Už prieš susilaikę atmesta. 12. Envikas už kas prieš susilaikę priimta. 52 už, prieš susilaikę atmesta. 53 už, prieš susilaikę atmesta. 13 už, prieš susilaikę atmesta. Pranešėjo ketvirtas už, prieš susilaikę priimta. 54 už, prieš susilaikę priimta. 15 envi už prieš susilaikę priimtas. 55 už prieš susilaikė atmesta. 56 už prieš susilaikė atmesta. 57 už prieš susilaikė atmesta. 58 už prieš susilaikė priimta. Toliau periname prie uh, užimtumo 7, uh, NV17. Prašau. Už prieš susilaikė atmesta atmesta. Šeštas pranešėjo už prieš susilaikę priimtas. 59 už prieš susilaikę atmesta. Septintas pranešėjo už prieš susilaikę priimta. 18 Envi už prieš susilaikę priimta. Envi 19 už prieš susilaikę priimta. NV20 už prieš susilaikę atmesta, NV20 už prieš susilaikė. Priim, atmesta 21 NV už prieš susilaikė. Atmesta pranešėjo 8 už prieš e, priimta, 9 už prieš susilaikė. Priimta 50. NV23 už prieš susilaikė priimtas, 60 už prieš susilaikė priimtas, 61 už prieš susilaikė atmestas, 62 už prieš susilaikė atmestas, NV25 už prieš susilaikė atmestas, 63 už prieš susilaikė priimta, 64 už prieš susilaikė atmestas. Atmesta. Dabar elektroniškai balsuosime už visą pakeistą teisės akto pasiūlymo e, teisėkuros rezoliuciją. Balsavimas baigtas. Priimta. Tada periname prie teisėkuros rezoliucijos. finito. Facciamo i nostri complimenti a Inek Feimon. Galim palinkėti e, geriausios kloties e, Hainek Faimonui. E, rezultatas yra geras, bet kokiu atveju. Un minuto di raccoglimento. Padarysim e, mažą pertraukėlę. Thank you very much. It's a pleasure, my friend. Signori, attenzione, attenzione. Punto 9 all'ordine del giorno. Produzione. Kolegos, prašau dėmesio, devintasis punktas augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas į rinką. Pranešėjas yra ponas Silvestris. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo šiuo klausimu. Jūs veikiausiai prisimenate, kad šį klausimą nemažai kartų svarstėme komitete dėl su šiuo teisėkuros pasiūlymu susijusių problemų. Ir paskutinėme koordinatorių posėdėje buvo nuspręsta atmesti, balsuoti ir atmesti šį pasiūlymą. Taigi šiandien balsuojant mm, atmesime, bandysime atmesti komisijos pasiūlymą ir paskui re, re, teisėkuros rezoliucijos projekt, dėl e, teisėkuros rezoliucijos projekto balsuosime ir tuo viskas ir baigsis. Taigi siūlau balsuoti elektroniškai. Balsuojame dėl 91 ir 98 pakeitimų elektroniškai. Pradame balsuoti. Jie yra tapatus, tie du pakeitimai. Balsuoti baigiame. 37 už, 2 prieš susilaikysiu nebuvo. Tai balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Atmesti šį pasiūlymą. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Panašus rezultatas. 37 už, atmetimą 2 prieš, susilaikysiu nebuvo. Sì. Adesso dobbiamo votare invece il testo sulla dabar balsuojame dėl klausimo žodžių teksto, taip pat elektroniškai. Balsuoti pradedame. Chiusa la votazione. Balsuoti baigiame. 34 balsavo už, 3 prieš, 1 susilaikė. Vėl nemaža dauguma balsavo už klausimą žodžiu. Dėl augalų dauginamosios medžiagos. Žozė Bovė paprašė žodžio. Dėl klausimo žodžių norėčiau kai ką pasakyti. Manau, kad tekste stinga dviejų punktų, kurie, man atrodo, yra svarbus ir kuriuos reiktų traukti. Visų pirma, nuoroda į konvenciją dėl bioįvairovės kurią ES yra pasirašiusi. Reikia labai aiškiai e, e, įtraukti nuorodą į tą konvenciją. Taip pat reikėtų aiškiai suformuluoti atsaką dėl e, bioįvairovės ir dėl e, ūkininkų augintojų teisų. Jeigu tų punktų neįtrauksime, mūsų klausimas žodžiu komisijai nebus tinkamai suformuluotas ir E, veikiausiai tada politinės frakcijos bandys tą e, tekstą keisti, tai nėra priimtina. Geriau pabandyti tiksliai suformuluoti ir nusiųsti e, aišką rimtą žinę komisijai. Ačiū, Žozė. Noriu paaiškinti visiems. Balsavome dėl klausimo žodžių ir didelė narių dauguma pritarė tam klausimui žodžiu. Dabar dar lieka rezoliucijos klausimas. Tikriausiai žalyje imsis iniciatyvos, visos politinės frakcijos prisidės ir ta rezoliucija bus pristatyta plenarnėje sesijoje. Aš manau, kad koordinatoriai padirbės tuo klausimu, kad taip įvyktų. Pranešėjas nenori pasisakyti, neprašo žodžio, ačiū. Ir tęsėme darbą. Toliau dešimtasis darbo trakis punktas. Išlaidų susijusių su maisto grandinė, gyvūnų sveikata ir gerovė bei augalų sveikata ir augalų dauginamąją medžiagą valdymo nuostatos trišalio dialogo rezultatų pristatymas ir konsoliduoto e, teksto patvirtinimas. Norėčiau suteikti žodį poniai Lebha, kad ji galėtų pristatyti trišalių dėrybų rezultatus. Ačiū, ponė pirmininkė. Jums e, pristatytame tekste yra įtraukti svarbiausi parlamento reikalavimai dėl keturių dalykų. Visų pirma, dėl rezervų nebe, nebe, nebe, nebelieka jokios rizikos mokėjimams numatytiems ūkininkams. Europos komisija panaudos lankstumo instrumentą ir e, bus rastas, ten bus rastas reikalingas biudžetas. Tai vienas klausimas. Kitas klausimas, dėl kurio dėrėjomės, tai gyvūnų lygų sąrašas. Jis yra pridedamas e, priedė ir man atrodo, kad jis tikrai patikslina tekstą ir užtikrina parlamentui didesnę kontrolę. Trečias punktas. Kaštų e, kaštų samatą, kaštų sąrašas. Ir ketvirtas punktas, mes reikalavome, kad parlamentas per deleguotusius teisės aktus dalyvautų tvirtinant e, veiklos programą. Šį klausimą išspręsti nebuvo lengva ir todėl mes nusprendėme sustiprinti juridinį pagrindą, patį reglamentą. Ir tokiu būdu parlamentas e, dalyvaus nustatant politinius tikslus, o komisija išlaikys reikalingą lankstumą, kad vykdytų išmintingą politiką. Taigi, kaip matote, visais keturiais klausimais mūsų nuomonė buvo išklausyti ir aš norėčiau padėkoti visiems atstovams tarybos, komisijos, su kuriais tikrai um, intensyviai ir sėkmingai dirbome. Ir ypač norėčiau padėkoti uh, Agri komiteto sekretoriatui bei šešėlėms pranešėjams. Ačiū, ponė pirmininkė. Molto bene, grazie, Madame Lebrun. E adesso... Ačiū, ponė Lebrun. Dabar balsuojame. Keldami rankas siūlyčiau. Ne, elektroniškai. Iš tikrųjų reikia elektroniškai balsuoti. Konsoliduoti pakeitimai, kuriuos ką tik pristatė, balsuoti pradedame. Chiusa la votazione. Balsuoti baigiame. Ačiū. Sveikiname ponę Lebrun. Jei niekas daugiau neprašo žodžio šio klausimu, pername prie 11 darbo tvarkės punkto reglamento dėl 1166-2008 reglamento dėl ūkių struktūrų tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo dalinio keitimo e, dėl 2004-2018 finansinės programos. Aš kaip komiteto pirmininkas esu pranešėjęs e, šiuo klausimu. Ir taip pat turime balsuoti pagal darbo tvarkos taisyklės reglamente numatytas e, struktūrų, ūkių struktūrų tyrimas, tačiau laikotarpis, e, e, darbo laikotarpis yra iki 2018 metų, mes turime patvirtinti finans, finansavimą, kad tuos tyrimus būtų galima vykdyti pagal naująją daugiametę finansavimo programą. Patvirtinti reikia sparčiai, kad nenutrūktų duomenų rinkimas ir kad valstybės galėtų pasirenkti kofinansavimui dėl. Ir iki 2016 pabaigos reikia pabaigti tų struktūrų tyrimą. Taryba jau mm, davė savo pritarimą be jokių pakeitimų šiam tekstui ir laikantis susitarimo pasiektos sutaryba, galime dėl šio klausimo balsuoti, jei niekas neturi jokių pastabų, taigi jei ne, tuomet siūlau balsuoti, vėlgi balsuojame elektroniškai, balsuoti pradedame. Ar visi pasirengia balsuoti už? Baigta. Mm dideliai daugumai balsavus už vienam prieš ir vienam susilaikius. Ir dabar dvyliktasis darbo tvarkės punktas. Kaip žinote, pagal 115 darbo tvarkos taisyklių taisyklę teikiama klausimą žodžiu dėl e, pasaulio e, mm, parodos, kuri vyks Milane 2015 metais. Tai svarbus įvykis visai Europai, ne tik e, Italijai, kurioje ši paroda bus rengiama. Mums Žemės ūkio komitete tai ypač įdomu, nes tikimasi sulaukti 20 milijonų lankytojų iš viso pasaulio ir ten bus pristatomi e, E, naujausiai pasiekimai inovacijų, taip, maisto e, tvarumo, maisto saugos klausimais. 2015 Milano parodos tema išskirtinai yra žemės ūkis. Todėl mums įdomu sužinoti, apie kokius iššūkius, kokiems iššūkiams komisija norės skirti dėmesį toje parodoje ir todėl mes įtraukėme klausimą šią temą į darbo atvarką. Jei niekas neprieštarauja, diskusijos bus numatytos ir veikiausiai jos įvyks Strasbūrė plenarnėje sesijoje. Jei pritarėte, tuomet klausimų šiam siūlymui teikti klausimą žodžiu pritarta. Ačiū. Ir Tuo ir baigiame. E, Posėdėje po pietų numatytas klausimas. Ačiū visiems. Balsavimo sesija buvo ilga. Linku visiems e, skanių pietų. Susitiksime po pietų trečią valandą. Komiteto posėdis baigtas.